Prieš pereidami prie šių diskusijų, išsiaiškinkime, ar šias diskusijas surenksime 17.30. Ar pritarėte tam laikui? Matau, kad taip. Tuomet sprendimas priimtas. Kitas klausimas. Vyriausioji įgaliotinė dabar negalės dalyvauti posėdėje. Ar pritartumėte, kad paprašytume diplomatijos e, vadovybę atvykti į. Pirmininkaujančios valstybės atstovus atvykti, taip. Tuomet pakviesime ką nors iš tarybos. Dabar trečiasis klausimas. Izraelio atstovai, kaip minėjo kolega, Na, panašu, kad um, kolega nepritarė. Manau, kad turėtų ambasadorius dalyvauti, o ne jo atstovai šiose diskusijose. Quindi, decidiamo. Gerai. Dabar svarstysime klausimą dėl Izraelio ambasadoriaus dalyvavimo. Pone pirmininkė, Aš visiškai pritariu kolegai. Turime kviesti ne ką nors iš Izraelio ambasados, tačiau turėtume reikalauti komiteto vardu, kad į mūsų posėdį atvyktų Izraelio ambasadorius. Kolegė Salafranka. Salafranka. Tada ponia Kilnilsen. Ačiū ponia pirmininkė, manau, kad turime pirmiausia išsiaiškinti, kokio rango žmonės turėtų dalyvauti šiuose diskusijose. Manau, kad turėtų būti ambasadorius, o ne ambasados atstovas. Turėtų būti žmogus aukščiausių lygių atstovaujantis Izraeliui. Jei ambasadorius negalės, tuomet nekvieskime nieko. Dėl svabodos pasiūlymo, manau, kad galėtume balsuoti vėliau, kai išaiškės pati situacija. Ancora su quel tema la collega Kilnilsen. Kolegė Kilnilsen, žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū labai. Iš ties labai svarbu būtų susitikti su Izraelio ambasadoriumi Jo labiau atsižvelgiant į įvykius, kurie įvyko prieš mūsų delegacijai lankantis gazos ruožę. Todėl būtų tikrai gerai, jei mums pasisektų asmeniškai pakalbėti su ambasadoriumi. Kreisel. Paskutinės, paskutinė pastaba, pirmiausia, Kreisel Darfer. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš taip pat buvau Izraelio delegacijos nariu kalbėjome su užsienio reikalų ministru Ajalonu ir buvo labai aiškiai pasakyti kai kurie akcentai ir dabar mes turėtume labai aiškiai laikyti savo pozicijos, turėtume reikalauti ambasadoriaus vizito Labai gaila, kad šiandien mūsų pirmininkas Albertinė nedalyvauja posėdėje, nes e, turėtume dar kartą aptarti ir tai, ką mūsų delegacija pamatė nuvykusi į gazos ruožą. Kita vertus, Motaki, Irano nu, užsienio reikalų ministras dalyvaus šiandienos posėdį ir jam turėtume surinkti tinkamą prieimimą, galbūt su šampanu. Verso le 17 e 17. Eh, colleghi, io mm, per la verità davo per scontato che la missione israeliana fosse rappresentata dall'ambasciatore. Ačiū. Manau, kad e, turėtų dalyvauti ambasadorius, tam visiškai pritariu. Na ir baigdamas turiu pasakyti, kad 17.30 surenksime diskusijas šią temą. Pakviesime pirmininkaujančios Ispanijos atstovus ir Izraelio ambasadorių. Jei niekas neprieštarausite, patvirtinkime posėdžio protokolus balandžio 7, 8, 14 dienų. Ačiū pirmininkė. Aš e, ne dėl protokolų norėjau pasisakyti. Noriu tarti keletą žodžių dėl e, pačios procedūros. Aš keletą kartų prašiau žodžio, jūs manęs tiesiog nepastebėjote tikriausiai ir nesuteikėte man žodžio. Dėl Albanijos e, norėčiau kaip pranešėjas tarti irgi keletą žodžių. Aišku, galime um, diskutuoti vėliau šiuo klausimu, tačiau aš taip ir nesupratau, ar mes dabar nukėlėme šio klausimo svarstymą į kitą laikotarpį ar ne. Aš turėčiau tai žinoti, todėl kad turėčiau sužinoti, ar man teks pristatyti um, šį pranešimą ar ne, ar laikysime svobodos pasiūlymo ir nukelsime pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymą vėlesniam laikotarpiu. Aš taip ir nežinau, kas buvo nutarta. Inizieremo adesso il, inizieremo adesso il dibattito su. Dabar eh, bus svarstomas pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Albanijos ir jums bus sudaryta galimybė pristatyti savo projektą ir atsakyti į klausimus. Gerai, Tada tvirtiname balandžio 14 ir gegužės 4 protokolus. Pereikime prie pasiūlymų dėl rezoliucijos dėl Albanijos Europinės integracijos proceso. Tai antrasis keitimasis nuomonėmis. Šiandien svarstysime pakeitimus. 114 pakeitimų yra parengta. Ir Pranešėjas ponas Hontis galės galimybę, turės galimybę pasisakyti, o šiandien po piet buvo numatytas balsavimas. Ir pranešėjas kartu su šešėliniu pranešėju parengė devynis kompromisinius pakeitimus ir suteiksiu žodį pranešėjui. Prašom. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ε, Δεν θα επεκταθώ. Ačiū pirmininkė. Aš neketinu labai daug kalbėti apie rezoliucijos tekstą. Nuo to karto, kai pirmas iki diskutavome šio klausimu, kalbėjomės su kitų frakcijų šešėliniais pranešėjais, siekėme susitarimo ir norėčiau padėkoti kolegoms už jų pagalbą rengiant kompromisinių pakeitimų tekstą, siekiant sumažinti bendrą pakeitimų skaičių. kadangi mums pavyko parengti kompromisinius pakeitimus, manau, tai įrodo, kad visi sutarėme dėl dalyko esmės. Ir tai taip pat pasimatys ir balsavime. Yra tik keli punktai, kur mūsų nuomonės išsiskyrė. Galbūt norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelis aspektus susijusius su naujausiais pasikeitimais. Vienas svarbus dalykas yra tai, kad mano pranešime, ir tai yra labai svarbus dalykas, kalbant apie būsimą Albanijos prisijungimą prie ES. Ir tai yra būtent kaip išspręsti dabartinę politinę aklavietę. Mes esame parengę kompromisinį pakeitimą, manome, kad tai yra geras pasiūlymas. Situacija keičiasi, Albanijos opozicija sugrįžo į parlamentą. Tačiau mes vis dar laukiame politinių prieš metus įvykusių rinkimų politinių išvadų interpretavimo. Tikimės, kad albanams pavyks e, išspręsti šią susida, išeiti iš susidariusios aklavietės, tačiau dabartinėje situacijoje esame aklavietėje atsižvelgianti situaciją parlamente. Taigi politinė situacija yra gana e, pažeidžiama. Antras dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti, yra susijęs su vizų klausimu. Manau, kad komisija, kiek žinau, komisija, kiek žės 27 yra prieimusi pasiūlymą uh, ir ketina parengti naują teigiamą pasiūlymą e, dėl Albanijos ir Bosnijos ir Hercegovinos. Jeigu taip įvyktų, ir manau, kad taip ir įvyks, tuomet reikėtų pasveikinti komisijos e, šį žingsnį, parengiant savo komiteto ataskaitą, pranešimą. ir savo pranešime turėtume išsakyti paramą tam principui, pagal kurį Albanijos piliečiams būtų suteikta teisė laisvai judėti, nepaisant mano minėtos politinės aklavėtės. Tai tiek norėčiau pasakyti. Visi turime kompromisinius pakeitimus. Esu tikras, kad apie juos šiandien ir pakalbėsime. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad savo pranešime turėtume palikti duris atvertas visoms e, Balkanų šalims įstoti į Europos Sąjungą. Norime jas paskatinti imtis būtinų reformų, kurios būtų naudingos jų piliečiams, šalims ir apskritai saugumui. Tai toks yra pagrindinė mano pranešimo mintis. Ir taip pat kompromisinių pakeitėjų dvasia. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir komiteto sekretoriatui. Ačiū. Ačiū. Dabar šešėliniai pranešėjai, ponė Pak, ponas Svoboda ir kiti. Ir suteiksiu žodį jiems tokią tvarką, ponė Pak, pirmiausia. Ačiū labai, kolegos, kartu su ponu Hontis mes tikrai mus diskutavome labai nuoširdžiai ir parengėme kompromisinius pakeitimus. Vienam galbūt aš nepritarčiau, tačiau um, manau, kad galime visiems devyniems kaip komitetas pritarti. Manau, kad uh, švietimo temai Mums pavyko skirti daugiau dėmesio, nei buvo padaryta anksčiau, buvo parengti du pakeitimai. Turime akcentuoti, kad šios valstybės turėtų gebėti dalyvauti mūsų programuose, tačiau reikėtų iš Albanijos reikalauti turėti atitinkamas nacionalinės agentūras, kurios dalyvautų programų aptarime. Aš pritariu tokiai minčiai, tačiau manau, kad e, šis pranešimas neprisidės prie didesnės vienybės pačioje Albanijoje. Žvelgdami Albanijos situaciją turėtume nepamiršti ir tikrųjų faktų. Albanijos atžvilgių turėtume būti ypatingai nuoseklus. Aš jau 20 metų stebiu situaciją Albanijoje ir visada stengiausi būti nešališka, nepriklausomai nuo to, kas buvo opozicijoje, kas buvo pozicijoje. Aš visada labai kritiškai vertinau situaciją ten ir visada ir žiniasklaidoje tai pabrėžiau. Todėl man tikrai niekas negali priekaištauti, kad aš kada nors savo gyvenime buvau šališka. Tačiau dabar tai, ką mes patirime, yra demokratinėje valstybėje visiškai netoleruotinas dalykas. Prieš du metus opozicinė partija ir vyriausybė prieėmė rinkimų įstatymą, pagal kurį buvo surenkti pastarėjai rinkimai. Aš taip pat dalyvavau rinkimų stebėjimo misijoje ir turiu pasakyti, kad po rinkimų net e, socialistinės pakraipos rinkimų stebėtojai vis dėlto negalėjo papriekaištauti, kad rinkimai buvo nedemokratiški. Kaip stebėtoja iš šalies, aš labai džiaugiausi, kad tokioje šalyje kaip Albanija, kurioje demokratijos šaknis nėra gilios, sugebėjo susiformuoti dvi skirtingos politinės stovyklos, kurios sutarė dėl vieno, dėl kelio į Europą. Tačiau iki kovo mėnesio šios e, partijos e, vis dėlto nesusitarė, kaip formuos e, parlamento daugumą buvo e, organizuojami ir bado streikai ir iškyla klausimas, kodėl. Jei opozicija mato, kad pralaimėjo rinkimus, ji turi kreiptis į rinkimų komisiją arba konstitucinį teismą. Tačiau opozicinė partija tiesiog neturi teisės reikalauti iš uh, naujai išrinkto parlamento, kad jis iš naujo atidarys balsadėžės ir perskaičios balsus. Reikia laikytis e, konstitucinės teisės normų. Ir jei dabar opozicija turi kokiu nors priekaištų, ji turėtų kreiptis į teismus. Aš Nenorėčiau, kad parlamente atsirastų kokia nors frakcija, kuri balsuotų kitaip nei akcentuojama mūsų rengiamame pranešime. Norėdami pagelbėti opozicijai ir vyriausybei, turėtume suteikti galimybę kažkiek pakoreguoti patį rinkimų įstatymą arba parlamento sandaros įstatymą galbūt koreguoti savivaldos rinkimų įstatymus. Tačiau tikrai matykime tikruosius realius įvykius ir jie yra tokie, kaip aš ką tik juos apibūdinau, jie yra būtent tokie. Norėčiau paprašyti likti nuosekliais ir ambicingais, įtikinti savo frakcijas tuo, kad turėtume negryžti į praeitį, nekvesionuoti praeities ir geriausia atveju reikėtų keisti egzistuojantį rinkimų įstatymą jau ateičiai. Manau, kad tokiu būdu mūsų pranešimui turėtų būti pritarta. Na, o aišku, jeigu socialistų frakcija paprieštaraus, tai ji blokuos ir Albanijos kelią eurointegracijos linkme. Ačiū. Ačiū, kolega Svoboda. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už nuveiktą darbą. Visiškai pritariu kolegijai PAK. Kalbant apie kritiką, pasiūlymus ar rekomendacijas, kurias teikiame Albanijai, tai pirmiausia turime pripažinti, kad Albanija padarė pažangos. Aišku, mums norėtųsi, kad ta pažanga būtų didesnė, norėtume suteikti e, galimybę Albanams naudoti su paprastintų vizų, vizų režimu. Jo labiau, kad Albanai patys labai stengiasi ir man labai džiugu, kad mums pavyko susitarti su pranešėju. Balsavimas dėl šio pasiūlymo dėl rezoliucijos bus nukeltas, tačiau dėl jo balsavimas turėtų vykti dar iki vasaros atostogų. Galbūt Liepos mėnesį plenarnėje sesijoje galėtume balsuoti dėl šios rezoliucijos, nes jau tuomet žinosime, kaip įvykiai susiklosti pačioje Albanijoje. Aš nenoriu ieškoti kaltų, kaip daro kai kurie kolegos. Vyriausybė buvo išrinkta legaliai, opozicija taip pat yra teisėta ir toje situacijoje tikrai negalime nieko pakeisti. Aišku, galima tobulinti rinkimų įstatymą, tačiau dabar turėtume ieškoti galimybių, kaip išbristi iš to įsisenėjusio konflikto. Mes kaip e, socialistų frakcija ar konservatorių frakcija iš kitos pusės turėtume ieškoti bendro požiūrio. Mes jau užmesgėme tam tikrus kontaktus su Albanijos opozicijos atstovais, e, kai kurie mūsų parlamento komitetai taip pat dirba rengdami pasiūlymus dėl Albanijos klausimo. Tačiau vis dėlto Europos parlamentas e, dar nesutarė dėl kai kurių šio pranešimo aspektų. Mes nesutarėme, ar reikėtų keisti rinkimų įstatymą ar visą rinkimų procedūrą. Manau, kad mes visi, tame tarpe ir kolegė Pak, pamatėme, kad to politinio susitarimo tiesiog nėra. Ir aišku, turime pripažinti, kad Albanija padarė pažangą, nes paskutiniai rinkimai Albanijoje buvo daug demokratiškesni nei kiti. Noriu padėkoti už tai, kad e, šios rezoliucijos svarstymas bus nukeltas vėlesniam laikotarpiu, tačiau vėliausia turėtume balsuoti Liepos mėnesio plenarinėme posėdėje. Turime labai atsakingai svarstyti šį klausimą, nes Dabar tas paskutinis žingsnis yra itin svarbus ir e, tikimės, kad rudenį mums pavyks parengti susitarimą dėl vizų režimo supaprastinimo. Ačiū. Grazie, kolega Svoboda. No, mm. Dėkoju kolegai Svobai, dabar kolega Sargentinė, paskui Kačin. Pone Sargentinė. Dėkuoju pirmininkė, pirmiausia, nuo gerų naujienų opozicija grįžo į parlamentą. Europos komisija paskelbė, kad bus pradėtas taikyti e, vizų liberalizavimo režimas. Tai yra geri dalykai bet e, toliau vyksta ginčiai. Parlamento delegacija buvo nuvykusi e, bandyti atlikti taikdarės funkciją, jeigu galima tai pasakyti. Man atrodo, kad mintis atidėti balsavimą yra gera, bet tuo pačiu metu labai svarbu balsuoti iki vasaros atostogų kad pasiūstume Albanijos žmonėms teisingą signalą. Kad, e, pavyzdžiui, rudenį jie galės jau keliauti be vizų. Dar norėčiau pakomentuoti vieną kompromisinį pakeitimą. Pranešėjas pasiūlė vieną naują, pateikė vieną naują pasiūlymą. Uh, E, penktasis kompromisas dėl būsios 18 pastraipos. Žaliai nepritarė tam. Ten sakoma taip. Yra šitas naujas sakinys, kur minimi 2011 metai ir sakoma dėl visų etninių ir kalbinių mažumų numato, numatoma 2011 metais pagal tarptautinių mastų pripažįstamus standartus. Taigi, norėčiau, kad panešėjas dar kartą pasižiūrėtų į tą siūlomą sakinį. Suprantu, kad turime laiko, kadangi po pietų nebalsuosime dėl šio klausimo ir tikiuosi, kad dauguma pritars mūsų nuomonė. nuomonė. Dar noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi tuo, kaip pranešėjas e, dirbo ir mums pavyko parengti puikių kompromisų. Labai ačiū. Dabar Alde vardu pasisakys fonas Kačin. Dėkui pirmininkė, aš pritariu kolegoms, kurie sako, kad dabar nėra tinkamas laikas balsuoti, būtent šiandieną, bet mums reikia surenkti diskusiją iš karto, kai parlamento delegacija grįž namo. Visi tikisi pozityvių poslinkių ir mes turime pasidžiaugti jais, jeigu jie ir at, įvyks. Dar norėčiau padėkoti pranešėjai ponui Huntis už jo sunkų darbą, už tai, kad parengė rezoliuciją dėl Albanijos integracijos proceso ir manau, kad dialogas tarp vyriausybės ir opozicinių partijų uh, atsinaujino, 19 dienų bado streikas e, baigtas gegužės 20 dieną. ES institucijų ir komisaro Fiulės vaidmuo buvo labai svarbus siekiant išbristi iš metus trukusios politinės aklavietės Albanijoje. Tačiau kol kas sprendimas dar nepasiektas šiame komi, ko, ko, konflikte ir abiems pusėms reikia siekti dialogo, stiprinti politinį ir demokratinį procesą. Taip pat labai nepamirškime svarbaus ES vaidmens regione. Noriu pakartoti, kad be dialogo ir visų parlamento politininkų įsitraukimo Albanijai nepavyks rimtai e, žengti į priekį e, link Europos, integracijos į Europos Sąjungą. Albanija yra jauna demokratija ir jis savo žmonėms ir europiečiams partneriams turi įrodyti, kad ji gali įveikti rimtas politinės problemas. Visos Albanijos politinės partijos turi pamiršti apie savo nesutarimą sustarimus ir demokratijos dvasioje iškoti dabartinio konflikto sprendimo. Tik tokiu būdu galės tęstis integracijos procesas. Tai turi vykti greitai, tai turi įvykti e, aiškiai, kad Albanija kaip valstybė galėtų tęsti savo normalų darbą. Dėkuoju Jums visiems uždėmesi. Labai ačiū kolegai Kačinai. Dar penki žmonės nori pasisakyti. Visų prašysiu kalbėti trumpai, nes mūsų laukia dar daug darbo. Ponas Severinas. Mes pirmiausia galvojame šiandieną apie Albanijos integraciją Europos Sąjungą. Tai yra labai svarbus ir pagrindinis Albanijos tikslas, bet ir mums tai labai svarbu. Mes vis tik tai turime labai aiškiai kalbėti apie savo įstraukimą ir apie tam tikras sąlygas, kurias keliame. Aš visiškai remiu sprendimą atidėti balsavimą. Tai nėra tik procedūrinis sprendimas. Ir kolegos iš Albanijos, kurie stebi mūsų veiklą, turėtų suvokti, kad tai ir politinis sprendimas ir kad mes tiranai siunčiame politinį signalą. Būtent tokį, kad kol politiniai veikėjai šalyje nesugebės E, palaikyti racionalaus, pozityvaus ir konstruktyvaus dialogo, europietiška perspektyva bus pavojuje. Mes neturėtume pabandyti siekti, kad kažkas e, pakeistų teisėjus atitinkamų teismų, bet mes galime pasakyti, kad jau metais dešimtmečiais visi rinkimai Albanijoje e, yra lydimi panašių krizių kaip ir pastaroji. Ir tai netitinka demokratinės sistemos šalies man e, dabar netiek svarbu, kas iš procedūrinės pusės yra teisus ir kas neteisus, bet turime sakyti, kad yra problema ir kad Albanijos politinės partijos nesugeba išspręsti problemų ir tai iš tikrųjų mums kelia didžiulį susirūpinimą. Visi Albanijoje turi suvokti, kad kol nebus, nepavyks e, deramai išspręsti krizės pasiekmių, nebus aiškių mūsų tarpusavio ryšių perspektyvų. Kolegos, noriu paraginti jūs nebijoti e, prisijimti, e, kalbėti apie parlamentinės diplomatijos privalumus Nors daug kas žino tai, bet trumpai pasakysiu dar. Socialistinės partijos išrinkti atstovai ir grįžo į parlamentą Albenijoje ir taip iš dalies atsitiko dėl to, kad e, vyko dvišalė parlamentinė de, e, diplomatija. Vado streikas nutrauktas. Tai pasiekta taip pat e, dirbant Europos parlamentarams buvo palaikomas dialogas. Ir e, dialogas taip pat yra mūsų testinės pastangos, mūsų diplomatija. Mes e, turime skatinti sprendimo paieškas. Jeigu sprendimo nebus pasiekta, tai reikia pasakyti aiškiai, kad E, jeigu bus pasiekta rezultatų, tai galima galvoti apie asociacijos tarimą, vizų liberalizaciją, reikia viską aiškiai pasakyti tiranai, kad būtų aiškiai suvokta, jog Albanijos ateitis yra Albanijos valdžios rankose, taip pat ir europinė perspektyva. Dabar kolega Taleris. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas kolegės ir kolegos. Albanija, mano supratimu, yra kraštutinis pavyzdys jaunos demokratijos ar jaunų demokratijų, kurios susikūrė sužlugus Berlyno sienai. Stebime labai tipiškus elgesio modelius Opozicinės partijos nelaiko demokratinės santvarkos um, atsakymų į visus uh, konfliktus. Jos galvoja, kad tiesiog galima kovoti ir laimėti. Ir tai būdinga ne tik Albanijai. Todėl aš norėčiau paremti tiek kolegos Severino mintis, tiek komisijos nario Fiule. Uh, ambicijas. Aš manau, kad e, mes turime siekti, kad šios demokratijos auktų, kad jos įveiktų tuos smulkius konfliktus ir ginčius kylančius pasikeitus valdžiai. Turime stengtis, kad e, opozicijoje likę politikai pakeistų savo mąstymo logiką. Aš Esu už tai, kad balsavimas būtų atidedamas, nes tokiu būdu tikrai siūsime labai aišku signalą, pabrėždami mūsų lūkesčius. O mes tikimės, kad Albanija stengsis užtikrinti parlamentinės demokratijos principų gerbimą ir tik tokiu būdu Albanijai bus taikomas vizų liberalizavimas.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 Šis parlamentas nori pasitarnauti savo piliečiams ir pagerinti gyvenimą Europoje, o čia kalbame dabar apie Albaniją, kuri yra viena korumpuočiausių šalių Europoje. Ten e, iš tikrųjų yra beveik mafijos valstybė, labai daug organizuoto nusikalstamumo. O dabar mes norime atsisakyti vizų su šia šalimi iš vis. Juk tada albanų nusikalteliai pasklis po visą Europą ir dėl to bus blogiau mūsų piliečiams. Be to, Albanijoje yra ir islamo religija, tai yra ideologija, kuri siekia užkariauti kitus, tai sukels labai daug problemų Europoje. Taigi, iš tikrųjų, aš čia svarstau, ketin, kaip ketiname elgtis. Šitą korumpuotą šalį įsileisti į Europą ir jos nusikaltelius nusileisti į Europą, manau, kad tai yra nesuvokiamas dalykas. Ultimo intervento, la kolega Džanakus. Paskutinis kalbėtojas. Pone Genakau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją už jo parengtą pranešimą. Tai pranešimas, kuriame kalbama apie visus demokratijos pažangos Albanijoje aspektus. Aš jau 20 metų domiuosi Albanijos situaciją. Ši situacija yra gana išskirtinė dėl to, kad ten yra įvairiausi klanai, o taip pat skiriasi šalies pietus ir šiaurė. Tačiau matėme, jau anksčiau matėme, kad e, opozicija būtent taip reaguotų. Ne pirmą kartą jau jie paliko parlamentą. Manau, kad mes turėtume pripažinti, kad patys albanai turi nuspręsti, kaip toliau elgtis savo šalyje. Tačiau, manau, balsavimą reikėtų atidėti. Vėlesniai datai. Taip pat turime suprasti, kad vizų klausimą pavyktų išspręsti tik su ta sąlyga, jeigu būtų pradėta kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir puoselėma demokratija toje šalyje. Graikijoje daug albanų darbininkų, kurie puikiai dirba ir prisideda prie situacijos mūsų šalyje taisimo. Tačiau, taigi neturėtume į Albaniją žiūrėti kaip į kažkokią juodąją dėmę. Ir kitose šalise yra panašių reiškinių. Tačiau mūsų žinia turi būti tvirta ir aiški. Kiek tai liečia mus? Opozicija turėtų laikytis tam tikros savo pozicijos parlamente ir taip pat vykdyti diskusijas su vyriausybė. Puiku. Tuomet prieš padarant išvadas, išklausant išvadų, išklausykime pono Kuthan, kuris yra delegacijos ryšiams su Pietų Europą pirmininkas. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nes jau daug kas, ką norėjau pasakyti, buvo išsakyta. Pirmiausia, norėčiau irgi pasveikinti pono Huntis pranešėjo darbą, jis išreiškė daug politinės geros valios, e, noriai diskutuodamas įvairiais klausimais su kitomis frakcijomis, siekdamas geriausio kompromiso. Aišku, ne visais klausimais jį galima buvo pasiekti, bet jis bent jau puikiai pasisteng, padirbėjo. Pritariu dėl to, kad reikėtų atidėti balsavimą. Taip pat manau, kad e, į tai reikėtų žiūrėti ne kaip į procedūrinį dalyką, bet į kaip į politinę žinę, kuri yra teigiama Albanijos atžvilgių ir jie turėtų ją protingai pasinaudoti. Taip pat džiaugiuosi, kad buvo pastaruoju metu įvyko tam tikri politiniai žingsniai, politiniai veiksmai mm, nukreipti į dabartinės situacijos sprendimą. Tačiau turime gauti ilgalaikio politinio stabilumo ir normalaus, normalaus demokratinių institucijų funkcionavimo Albanijoje užtikrinimą. Mes to nekantrai laukiame ir esame pasiruošę suteikti paramą Albanijos politinėms jėgoms. Išklausiau šio ryto diskusijų ir manau, ir matau, kad visi norime, kad Albanija ir toliau eitų būsimos Europos integracijos keliu. Tai turėtų būti pagrindas ieškant įvairiausių sprendimų. Pritariu poniai Doris Pak, kad ir konstitucija, ir įstatymai turėtų būti gerbiami toje šalyje Niekas ne, nebejoja dėl rinkimų rezultatų. Aš taip pat manau, kad galima būtų patobulinti įstatymus, kad busimi rinkimai būtų sklandesni. Vienas svarbus klausimas būtent politinės sąlygos. Su suprantu, kad tai galbūt būtų veiksmingiausia priemonė daryti spaudimą tos šalies politinėms jėgoms. Tačiau džiaugiuosi, kad šiandien nebalsuosime, kadangi aš dviejočiau, ar paremti ar ne tas politinės sąlygas dėl vizų liberalizavimo. Girdėjome praėjusią savaitę komisarės Valstrom ir komisaro Fulės pasisakymus, jie bando neįtraukti šitos sąlygos dėl vizų režimo supaprastinimo, nes čia komisija yra nustačiusi tam tikras karteles ir kai tik jos bus pasiektos, kai tie reikalavimai bus įgyvendinti, manau, tada šaliai reikėtų suteikti e, vizų liberalizavimą. Taigi, manau, turėtume ir toliau tęsti politinį darbą šiame parlamente ir komisijoje ir tikėtis, kad Albanija ir toliau laikysis šito tikslo ir kad galiausiai bus surastas galutinis politinis sprendimas, kuris bus stabilus ir ilgalaikis. Ačiū pirmininkė. O dabar kreipiuosi į poną Huntis, kad jis užbaigtų šias diskusijas. Man labai taip pat įdomi jo nuomonė dėl galimo balsavimo atidėjimo. Dėkoju, pirmininkė. Taip pat Dėkoju ir kolegoms už tai, kad praturtino mūsų diskusiją savo pasisakymais. Kadangi atrodo visi sutinka, kad balsavimas turėtų būti atidėtas, manau, taip ir turėtume padaryti. Tačiau norėčiau dar sėki pasakyti, kad ta žinia, kurią turėtume pasiūsti Albanijos politinėms partijoms balsuodami turėtų būti ta, kad jie turėtų pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kad išeitų iš dabartinės politinės aklavietės. Taip, visi sutarėme, kad balsavimą reikia atidėti. Tačiau ne todėl, kad dėl to nesutartume šiame komitete, o todėl, kad norime, kad būtų įmanoma išspręsti tą situaciją norėtume, kad būtų galima parlamente diskutuoti normaliomis sąlygomis. Taip pat atidėdami balsavimą pasiūsime ir dar vieną žinę. Ir manau, kad visi dėl to sutarėme. Būtent Dėl to, kad bent jau iš savo pusės kartu su šešėliniais pranešėjais aš stengsiuosi kaip galima labiau patobulinti tekstą. Ir manau, kad šio pranešimo priėmimas ne tik man atneš asmeninį pasitenkinimą, bet dar vieną kartą pasiūs žinę Albanijos politinėms jėgoms, kad Europos parlamentas yra numatęs tam tikrus kriterijus, kuriuos reikia įgyvendinti. kalbant apie Albanijos prisijungimo procesą. Aš nenoriu daryti tiesioginės nuorodos į politinę situaciją Albanijoje. Pasakysiu tik tie, kad labai atidžiai ją stebiu ir jau tai dariau kurį laiką, kelis metus. Mano pranešimas, aišku, nėra skirtas atspindėti tai situacijai. Aišku, pagrindinėse politinėse partijose yra įsisenėjusių problemų. Tačiau manau, kad dabar reikia jiems pasakyti, kad jie privalo išspręsti visą eilę problemų, ne tik išvesti šalį iš dabartinės krizės, bet sukurti tikrą demokratinę sistemą, kuri pateisintų tą vardą. Tam reikia labai daug dar ką padaryti ir viskas priklausys nuo to, kaip bus išaiškinti praėjusiu metu rinkimai. O pereinant prie vizų supaprastinimo režimo, aš pritariu tiems būkštavimams, kuriuos išsakė įvairūs kolegos. Tačiau nemanyčiau, kad reikėtų siūsti tokią žinią sakant, jog mūsų pozicija sugriežtėjo. Manau, mums visų svarbiausia yra pagalvoti apie principus. Būtent, kad Albanija jau yra įgyvendinusi, kai, kai Albanija gyvendins ir jau yra įgyvendinusi tam tikrus kriterijus, tai ir turėtų jai būti užtikrintas viz, paprastesnis vizų režimas, e, leisiantis albanams laisvai keliauti. Taigi dabar klausimas yra, kada būsime pasiruošę balsuoti, kad galėtume aptarti pakeitimus ir atsižvelgti į pokyčius politinėje sistemoje. Manyčiau, būtų svarbu uh, atsižvelgti į teigiamus poslinkius Albanijoje, jeigu tokių būtų. Quanto deciso... Gerai. Aš pritariu pranešėjo pasiūlymui atidėti balsavimą iki kito mūsų posėdžio, kuris vyks 22-23 dienomis birželį. Dabar šį klausimą baigėme svarstyti ir e, diskutuosime. E, dėl šešto ir septinto klausimo, kaip kad nusprendėme pakeitę darbo tvarkę. Tai yra žmogaus ir demokratijos teisų rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė bei e, stabilumo priemonės dalinis pakeitimas. ketinama diskutuoti reglamentą, reglamentą susijusiu su demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonės ir stabilumo priemonės. E, gruodžio mėnesį komitetas savo posėdėje suteikė įgaliojimus pranešėjams e, poniai Lochpiller ir Brantner pagal ES sutartį įsigaliojusią dirbti Ir čia reikia atsižvelgti į deleguotojų aktų procedūrą. Pranešimai e, buvo parengti, dėl jų vyko dėrybos, tačiau nežiūrint visų Darybų su taryba nepavyko susitarti, kuriai netinka parlamento prašomos e, direktyvos įgyvenimas. Balandžio 28 dieną kolegos buvo informuoti, kad darybos taryba buvo nevaisingos ir buvo pasiūlyta e, balsuoti dėl parengtos rezoliucijos projekto dėl demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonės. Mes turime balsuoti šiuo klausimu e, šiandien po pietų, kad paskui būtų galima plenarniai sesijai pateikti birželio mėnesį keturis visus šios srities pranešimus vystomojo bendradarbiavimo, bendradarbiavimo su išsivyščiusiomis valstybėmis, stabilumo priemonės ir demokratijos bei te, žmogaus teisų priemonės. Tai yra keturi pranešimai. Kolegos, jeigu mes e, patvirtinsime pranešėjos e, pakeitimus dėl deleguotojų aktų taikymo demokratijos žmogaus teisų finansavimo priemonėje, tai tokia priemonė galios ir stabilumo priemonės taikymui. E, ši priemonė buvo patvirtinta prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai. O dabar aš suteiksiu uh, žodį uh, poniai Gal, kuri yra viena iš pranešėjų. Kaip jūs paaiškinote, tai yra jau sena istorija. Europos komisija pasiūlė tam tikras priemonės dėl demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo finansavimo priemonės. Aš labai greitai paminėsiu, kaip vyko visos darybos, kokie buvo etapai ir kaip buvo keičiamasi nuomonėmis šiame komitete. Komisija pasiūlė techninio pobūdžio pakeitimo demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo finansavimo priemoniai, tai buvo padaryta pernai, ir pasiūlymas susijęs su PVM. Tai būtų svarbus pakeitimas, numatantis pakankamai lankstumo, įgalioj leidžiantis atitinkamiems pareigūnams nustatyti, ar e, galima e, leisti mokėti mokesčius iš e, finansavimo priemonės lėšų. Mes visiškai pritarėme pasiūlytam pakeitimui, bet to e, šiame komitete lapkritį pirmą kartą keitėmės nuomonėmis ir buvo pateiktas teisinės tarnybos parlamento pasiūlymas. E, panašiai e, turi būti daroma ir dėl kitų finansavimo priemonių. Tai yra, mes nusprendėme įtraukti pakeitimus, kurie leidžia parlamentui taikyti e, reguliavimo procedūrą su tikrinimu, buvusią komitologijos procedūrą, kitaip tariant, strateginiams dokumentams, daugiametėms programams, e, kurios būtų vykdomos pagal demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo finansavimo priemonę ir kitas priemonės. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai gruodį. E, atsirado galimybė taikyti prieš, e, priešios procedūrą su tikrinimu. Gruodžio trečią dieną AFET vyko diskusija. Šiais klausimais kolegų buvo paprašyta suteikti mums įgaliojimus dėrėtis su taryba ir komisija dėl e, deleguotojų aktų procedūros pagal 290 e, naujosios starties straipsnį Tai yra susijęs su strateginių dokumentų ir daugiamečių programų patvirtinimu pagal demokratijos finansavimo priemonę ir kitas priemonės. E, komitetas suteikė mums įgaliojimus, prasidėjo dėrybos dėl keturių išorės veiksmų finansavimo priemonių. Tai yra žmogaus teisų rėmimo e, finansavimo priemonė, stabilumo priemonė e, ir dar dvi priemonės. Mes prašėme tada nebalsuoti ir balsuoti šiandieną. Šiandieną ir vyks balsavimas. Paskui vyko trišalis dialogas. Ponas Mičelas, kolega iš vystimusi komiteto, vadovavo deryboms, bet buvo aišku tada, kad nei taryba, nei komisija nerėjo mums suteikti demokratinės priežiūros e, funkcijos įgaliojimų pagal deleguotojų aktų principus šių finansavimo priemonių srityje. Net nebuvo kalbama apie tai, kad suteikti bus tokie įgaliojimai e, kai kuriems. Um, strateginių, kai kurioms strateginių dokumentų dalims, kurios tiesiogiai pakliūva po 290 e, sutarties straipsnių. Ir iš tikrųjų yra tam tikrų programų ir strateginių dokumentų, kurios e, pakliūtų po deleguotųjų aktų sritimi. Mes turime dabar balsuoti šiame komitete, norime, kad visos priemonės būtų traktuojamos vienodai, norime, kad tas pats pakeitimas būtų e, visur įrašytas ir e, tikriausiai po balsavimo šiame komitete bus birželio mėnesį plenarniai sesijai pirmam svarstymui pateikti pasiūlymai, tada prasidės naujas dėrybų etapas. Parlamentas, taryba ir komisija dabar e, derasi, ginčiasi dėl parlamento priežiūros teisės tam tikrose strateginių dokumentų srityse ir daugiamet aktėse, kai kuriuose programuose. Dėl ko mes balsuosime šiandieną? Pirmin, tai yra pradiniai pakeitimai pradiniam komisijos e, pasiūlymui, viskas yra gerai, paskui mes atsimsime visus pernai pasiūlytus pakeitimus, pavyzdžiui, ketvirtą, penktą, šeštą pakeitimą, pateiksime naujus pakeitimus, devintą, dešimtą ir vienuoliktąjį dėl deleguotojų aktų Tie pakeitimai yra tokie pat visų keturių finansavimo priemonių atveju. Man atrodo, kad aš tuo ir apsiribosiu. Labai Jums ačiū. Grazie. L'onorevole Bla Brandner. Ačiū labai. Pone Brandner, stabilumo priemonės dalinio pakeitimo pranešėja augina vaikelį, todėl ponas Butikofer pakeis kolegę. Ačiū, aš pakeisiu kolegę Brantner. Aš mm, Labai dėkingas kolegijai, kuri pristatė demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo finansavimo priemonę, priemonės pranešimą. Taigi viskas, kas lieka man, tai parekomenduoti laikytis to kurso, apie kurį kalbėjo kolegė, ir balsuoti už pakeitimus, pakeičiančius e, taikomus pagal delegavimo e, teisės aktus ir stabilumo priemoniai turėtų būti taikomos tos pačios nuostatos. Yra nuogastavimų dėl vadinamojo specialaus pritaikyto mechanizmo šiai priemoniai. Aš e, parengsiu pakeitimus susijusius su šiuo mechanizmu ir dėl jų galėsime balsuoti plenarnėme posėdėje. Birželio mėnesį nebuvo formalaus trialogo dėl komisijos pasiūlymo, dėl stabilumo priemonės. O kolegos tikriausia žinos, e, kad svarbiausia yra kova su šaulių ginklais ir smutkiaisiais ginklais. Kaip e, parlamentas e, jau pabrėžė, mes laukiame bendros komisijos deklaracijos, kaip ji ketina išspręsti šį klausimą dėl šaulių ir lengvųjų ginklų. Ir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 Onorevole Lösing ha chiesto di intervenire. Kolegė Liozink. Ačiū labai, ponė pirmininkė. GUE frakcijos vardu pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad ji pasistengė rasti uh, atsakymą, kaip būtų galima taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu šiai svarbiai finansavimo priemoniai. Kaip jūs žinote, mūsų frakcija visada pasisakė iš, už um, pasisakė prieš e, šio biudžeto naudojimą mokesčiams muitams ir rinkliavams kompensuoti, tačiau turiu aiškiai pasakyti, kad mes dabar, naudodamėsi deleguotųjų teisės aktų procedūra, turėtume paprieštarauti tokiai procedūrai, nes e, turėtume prisiminti, kas yra parlamento funkcija. Parlamentas yra tiesiogiai renkama institucija ir mūsų vaidmuo itin sumažėtų, naudojantis deleguotojų teisės aktų procedūrą. Kalbant apie išorės finansavimo priemonės, tokios kaip demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo e, priemonės. Mes remiame pranešėjos pateiktus pakeitimus ir balsuosime už pranešėjos pakeitimus, siekdami, kad ir toliau būtų užtikrinta tinkama parlamento kontrolė. Na, o kalbant apie patį finansavimo priemonės principą, mes jam prieštaraujame, todėl kad e, jis nėra adekvatus ir mes balsuodami dėl galutinio pranešimo projekto tiesiog e, susilaikysime. Kalbant apie demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo e, priemonę, mes e, pritarsime pranešėjų parengtiems pakeitimams, tačiau pats pranešimo turinys e, taip pat mums yra nepriimtinas, todėl ir dėl šio pranešimo balsuodami susilaikysime. Ačiū. Sì, a questo punto la parola in rappresentante. Ačiū labai. Komisijos vardu Kristian Verija iš Releks. Oui, merci, monsieur le président. Euh... Ačiū, ponia pirmininkė. Dėl techninių pakeitimų susijusių su apmokestinimo klausimais. Tai techninio pobūdžio pakeitimas. Norima ir šiams finansinėms priemonėms suteikti tą patį lankstumą, kurį turi kitos finansinės priemonės. teikiant pagalbą trečiosioms valstybėms nereikėtų reikalauti iš tų valstybių mokesčių mokėtojų padengti muitus, mokesčius ar kitas rinkliavas. Mes nenumatome bendrosios išimties. Tiesiog norime šioms finansavimo priemonėms suteikti daugiau lankstumo kad paramą gaunančios organizacijos galėtų tinkamai plėtoti atitinkamus projektus, ypač pavyzdžiui, kalbant apie demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo programas, kartais labai sunku e, surinkti mokesčius iš valstybės biudžeto. Mes e, neišrašome tuščio čekio ir mes e, nenumatome galimybės padengti visiškai visus mokesčius. Dabar ponas Biutikoferis, o tada kolegė. Nu, nu, nu, Pone pirmininkė, aš norėjau trumpai sureaguoti į kolegos galerio mintis. Jūs teisingai pastebėjote, kad Parlamentas likščiau laikėsi labai kietos pozicijos komisijos pasiūlymų atžvilgių. Ir mes ir dabar, aišku, norėtume parodyti komisijai ir tarybai, kad mes tikrai esame um, pagaminti iš labai kietos medžiagos, granito. Ir primdami sprendimą birželio mėnesį aišku, lauksime ir tolesnių gilių diskusijų šiuo klausimu. Kolega Gal. Pone Gal, ačiū kolegos už jūsų pasisakymus. Aš norėčiau atsakyti tik ponai Galer. Jeigu teisingai supratau tai, ką jis sakė, ne visiškai su jumis sutinku. Na, Visiškai sutinku su jumis, kad tai yra labai svarbu e, nevyriausybinio organizacijų darbui ir kad reikėtų dėl to atsižvelgti į šiuos pakeitimus ir komisija turėtų pakeisti pradinį pasiūlymą, kad būtų galima mm, taikyti tinkamų išlaidų taisyklę PVM. Ir tai taip pat yra mūsų pranešime. Taigi dėl to, dėl ko šiandien balsuosime, tai mes, jeigu balsuosime teigiamai, tai paremsime komisijos pasiūlymą šiuo klausimu. Tačiau galbūt jūs klaidina tai, kad čia buvo minėti du instrumentai. Ir kadangi Europos parlamentas e, skir skirtingose komitetuose yra atsakingas už šias dvi priemonės, mes kalbėjome tik tai apie e, demokratijos žmogaus teisų paramos instrumentą. Taigi čia matote, kad yra viena dalis išbraukta, nes čia kalbame apie stabilumo priemonę. Tačiau AFET komitete mes paremėme komisijos pasiūlymą dėl to, kad reikia pakeisti šias taisyklės. Nežinau, ar supratote, nes gana sudėtingas, šitas taisyklės gana sudėtingos. Atsiprašau, sako pranešėja. Ar turėčiau pakartoti? Taigi mes palaikysime komitetą dėl pakeitimų ir dėl to, kad reikėtų įtraukti PVM kaip tinkamas išlaidas. Ir čia mes komisiją visiškai palaikome. Pakeitimai labai aiškiai pasisako šio klausimu. Puiku. Ačiū už jūsų darbą. Dabar pereikime prie aštuntojo punkto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Islandijos praaiškos dėl narysės Europos Sąjungoje. Žinome, kokioje sudėtingoje situacijoje dabar yra Islandija, e, žlugus bankų sistemai ir dėl to kilus vyriausybės kriziai ir taip pat dėl to teko surinkti iš ankstinius rinkimus. E, dabar įsigalėjus politiniai koalicijai, kuri yra proeuropietiška, Islandijos vyriausybė nusprendė teikti paraišką dėl stojimo į Europos Sąjungą, e, siekiant be kita ko atkurti politinį stabilumą e, toje šalyje. Šių metų vasarį komisija teigiamai įvertino šią paraišką, tačiau taryba dar šios nuomonės neįvertino. Šis klausimas galbūt bus įtrauktas į šio mėnesio e, vadovų tarybos darbo tvarkę. Be to, praėjusią savaitę mūsų pranešėjas ponas Prėda lankėsi Islandijoje, kur susitiko su daugeliu svarbių partnerių e, parlamento, vyriausybės ir pilietinės visuomenės atstovų yra įvairių nuomonių už ir prieš narystę. Ponas Prieda e, su pašnekovais aptarė ir problemas kylančias dėl tos paraiškos. Jis taip pat išreiškė dokumente savo įspūdžius ir nuomonės iš šio vizito ir todėl jam suteikiu dabar žodį, kad pasidalintų su mumis savo nuomonę. Mulțumesc mult, domnule președinte. Așa cum ați menționat uh, în cursul săptămânii trecute, am avut o... Ačiū pirmininkė, kaip jūs teisingai pastebėjote, praėjusią savaitę turėjau progos lankytis Reikjavikė, susitikti su daugeliu partnerių Islandijos parlamente. Susitikau su užsienio reikalų ministru, žemės ūkio ir žvenkystės ministru. Tai yra labai svarbis rytis Islandijai, beje. Taip pat turėjau progos susitikti su įvairių pilietinės visuomenės judėjimų atstovais, kai kurie yra už, kiti prieš stojimą į Europos Sąjungą. Taip pat susitikau su profsąjungų lyderiais, universitetų atstovais, žurnalistais ir kitais žmonėmis, kad galėčiau susidaryti aiškesnę nuomonę apie tai, kaip šita paraiška dėl Islandijos narystės pateikta praėjusiu metu Liepą yra traktuojama. Kaip žinote, komisija yra pareiškusi teigiamą nuomonę, o dabar laukiame, te, kol taryba e, pasisakys dėl galimo nary, e, Islandijos stojimo į Europos Sąjungą. Dabar pereinant prie mano pranešimo. Aš e, norėčiau pakalbėti visų pirma dėl politinių kriterijų. Kaip žinome, Islandijoje yra stipri demokratinė tradicija. Ji turi parlamentą su pavyzdinė politinė kultūra. Taigi dauguma politinių kriterijų yra įgyvendinti. Be abejonės, kaip ir komisija pabrėžė, Egzistuoja dar tam tikrų problemų, kurias reikėtų išspręsti. Pakartosiu, ką komisija sakė dėl teismų nepriklausomumo. O dėl ekonominių kriterijų, Islandija jau priklauso Europos ekonominiai erdvėjai ir tai parodo šalies gebėjimą konkuruoti ir dalyvauti vienoje bendroje Europos rinkoje. Kiek mes žinome, pastaraisiais mėnesiais Islandijoje tikrai susiklosta katastrofinė situacija, tačiau dabar jau yra signalų leidžiančių tikėtis ekonominio stabilumo ir Mūsų pašnekovai taip pat teigia, kad jau artimoje ateityje turėtų situacija pagerėti. Tačiau Islandijoje vyksta karštos diskusijos apie komitetą tyrianti finansinę krizę ir bankų sistemų žlugimą. Ir tai, kokį poveikį tai turėjo ekonominiai aplinkai šių tyrimų komiteto išvados turėtų pasitarnauti kaip pagrindas pasitikėjimo Islandijoje atkurti. Tačiau matome, kad par, politinėse partijose to pasitikėjimo nelabai yra, kaip ir pasirodė e, sekmadienio savivaldybių rinkimuose, kuriuose laimėjo prieš sistemą pasisakanti partija. Taigi, kalbant apie ekonominius dalykus, norėčiau pabrėžti dar vieną jautrų dalyką. Dvišaliai santykiai tarp Islandijos ir Junktinės karalystės, taip pat Niderlandų. Dabar vyksta tam tikras procesas, ypač po to, kai buvo išsiųstas laiškas Islandijos vyriausybei praėjusią savaitę. Vyriausybė pareiškė savo ketinimus užbaigti dėrybas su Junktinė karalystė ir Niderlandais. E, esu tikras, kad netrukus bus pasiektas susitarimas. Dabar norėčiau pereiti prie Islandijos gebėjimo įgyvendinti narystės pareigas. Dauguma iš tų pareigų jau yra užtikrintos, kadangi Islandija jau yra Europos ekonominės erdvės nare. Svarbiausi elementai, aišku, yra žemės ūkis ir žvininkystė. Ši tema nuolat iškildavo man šnekantis su kolegomis Islandijoje. Tačiau kalbant apie žemę, kadangi žemės ūkis ir žuvininkystė, žuvininkystės sektoriuje netrukus Europoje vyks reforma, komisija Islandija ir valstybės narės turėtų konstruktyvaus dialogo rėmuose surasti visoms šalims patenkina, visą šalis patenkinantį sprendimą. O dabar pereinant prie regioninės, regioninio bendradarbiavimo. Savo pranešime pabrėžiau Islandijos strateginę svarbą. Jei ji taptų ES nare, ji būtų vienintelė esanti išskirtinai Arkties regione. Taip pat norėčiau kai ką pasakyti apie viešąją nuomonę ir plėtros palaikymą. Tik 33 procentai Islandijos piliečių teigiamai pasisako apie įstojimą Europos Sąjungą. Tačiau situacija yra nestabili. Ir visi, visos politinės partijos, išskyrus socialdemokratus, jų nuomonės išsiskiria dėl narystės. Tačiau dar sėki pabrėžiu, šioje šalyje įsigalėjusi labai stipri demokratinė tradicija yra atvira dialogui ir todėl savo pranešime raginu komisiją palaikyti šį plat, platų dialogą ir užtikrinti, kad kaip galima smulkesnė e, informacija būtų teikiama, kad būtų galima išklausyti visų Islandijos balsų. Ačiū, ponia Preira. Turiu keturis norinčius kalbėti kolegas. Turiu pasakyti, kad paskutinė data teikti pakeitimus yra ketvirtadienis, birželio trečia. Dėl to, kad darbo tvarkė yra labai temta, turime priimti rezoliucijos pasiūlymą prieš susitikimą birželio mėnesį kad būtų uždegta žalia šviesa dėryboms su Islandija. Taigi ketvirtadienį šią savaitę, birželio 3-6 valanda. Dabar, dabar ponio Olman Raitin. Tenik, visi. Dėkuoju, pirmininkė. Mes su Kristienu Prieda iš esmės sutarėme dėl daugelio dalykų. Tačiau šiuo konkrečiu atveju, man atrodo, jis yra pernelyg e, optimistiškai nusteikęs savo pranešime. E, kai kalbama apie Islandijos stovimą, nėra daug politinio sutarimo, jis pats tą patį pasakė. Bet nežiūrint net į tuos dalykus, pasižiūrėkime į finansų krizės pasiekmes. Daug politinių veikėjų. Islandija nori, kad Islandija įstotų Europos Sąjungoje, į Sąjungą, tačiau žmonės vis dar nelabai remia šiuos ketinimus. Ir kila klausimas, ar iš tikrųjų turime pakankamai e, motyvų pakviesti šią šalį stoti į ES. Jeigu e, kolega mano, kad mes iš tikrųjų turime taip daryti. Aš vis tik tai jo paklausiu keleto dalykų. Dabar aštuntasis jo pranešimo punktas. E, Islandija turi įsipareigojimų Europos ekonominėje erdvėje. Man kyla klausimas, kodėl ponas Prieda taip pozityviai kalba pranešime apie Islandiją. Aš suprantu, kad praeitą savaitę e, priežiūros agentūra parašė dar vieną laišką e, dėl Islandijos e, pažeidimų. E, dėl to, kad Islandija nepriemė tam tikrų numatytų teisės aktų. Konkrečiai kalbu apie indėlių draudimo sistemą. Europos laisvosios prekybos erdvė aš kalbu būtent apie tai, aš nežinau, kaip jos narystė ten ir kaip e, kolega vertino. Tai kitas dalykas. E, komisija parengė savo ataskaitą pažangos ir ji nekalba taip optimistiškai, kaip mūsų pranešėjas. Komisija sako, kad žuvininkystės srityje, žemės ūkio srityje, e, kaimo plėtros srityje, aplinkosaugos srityje, finansų srityje, sektoriuje, priežiūros sityje dar reikia labai daug ką padaryti. Kol kas padėtis nėra patenkinama. O e, yra atitinkami reikalavimai Europos ekonominės erdvės, e, pagal kuriuos reikia įvykdyti sąlygas iš mano paminėtose srityse ir noriu pasiteirauti, ar atsižvelgta iš tikrųjų į komisijos kritiką buvo rengiant pranešimą. Aš nemanau, jog reikėtų mums dabar sudaryti įspūdį, kad vadovų taryba priims sprendimą e, dėl Islandijos, nesvargu, ar e, įmanoma tą padaryti dabar. Dėkuoju dabar ponas Stanokas. Dėkuoju pirmininkė. E, ECR frakcija labai remia Islandijos narystę ES. Mano nuomonė, jau seniai ši šalis turėjo būti ES narė. Jeigu jos sprendimas buvo įvertintas e, palankiai, tai bus puikiai paskata kitai kur kas didesniai šaliai kaiminiai Norvegijai įstoti Europos Sąjungą. Islandija yra maža stabili šalis, apmaudu tai, kad dabar jie išgyvena labai sunkius ekonominius e, laikus po to, kai finansų sektorius e, buvo pradėjęs elgtis labai neapdairiai ir šalį privedė prie bankroto ribos. Aš e, pritariu tai daliai, kur kalbama apie Aš skolos, Islandijos skolos restruktūrizavimą, kaip žinia, Junktinė karalystė labai su to susijusi, nes daug mūsų piliečių turėjo indėlius Islandijos bankuose, taip pat daug Olandų, bet manau, kad Olandų rinkimuose bus kur kas plačiau kalbama apie Islandijos klausimą ir tai sukels tam tikrų prieštaržingų nuomonių, negu kad buvo rinkimų kampanijos Britanijoje metu. Uh, Bet mes iš tikrųjų labai, mano vyriausybė remia Islandijos įstojimą ir mano, kad tai yra atskiras klausimas nuo e, finansų sistemos problemų. Dėl Islandijos piliečių ir dėl to, kaip jie žiūri į ES e, narystės tam tikrus privalumus, tikriausiai komisijai teks juos įtikinti, kad ES gerbs jų uh, E, tradicinės e, žuvininkystės pramonės e, veiklą ir galbūt mes Iš tikrųjų, man atrodo, kad pačios ES žuvininkės politiką reikia iš esmės pers, peržiūrėti ir galbūt tam tikra komisijos nuomonė galėtų paskatinti Islandus ir Norvegus palankiau žiūrėti į uh, E, narystę Europos Sąjungoje. Aišku, galbama komisijoje apie tam tikrą nuovargį e, plėtros srityje, bet vargu, ar čia galime kalbėti apie Islandiją, nes ji nekels e, pavojaus kažkokios naštos ES, taip pat nebus kažkokių kitokių problemų jai įstojus. Dėkuoju dabar E, žaliųjų vardu kalbės Sargentinė. Dėkuoju. Pirminkė, aš esu Olandė. Tai ir noriu pasakyti, kad mes e, palaikome ryšius su Islandija, pritariu pranešėjai, neturėtų būti jokių kliūčių pradėti darybą su Islandija. Ir tikrai neturėtų kilti kliūčių pradėti narystės dėrybas su Islandija. E, dėl to, kas buvo pasakyta apie Olandijos rinkimų kampaniją ir Islandijos klausimą. Iš tikrųjų, nekeliamas šis klausimas. E, mes per rinkimų kampaniją pirmiausia galvome apie krizę, kuri pirmiausia ištiko Niderlandus, o apie kitus dalykus kalbama kitame kontekste. E, kalbame, kai kalbame apie Islandiją, jos narystę ES, tai labai skirtingos diskusijos nuo Balkanų, nes Islandija yra viena seniausių demokratijų pasaulyje. Bet mes matome, kad Islandai reikalauja savo teisių. Neseniai vyko referendumas dėl e, lėšų gražinimo Junktinė karalystėje ir Niderlandams žmonės pasisakė prieš kompensacijas, o e, be to parama narystė Europos Sąjungoje taip pat mažėja tarp gyventojų. Galbūt tai nėra mūsų reikalas tiesiogiai, bet Islandijos valdžia turėtų sušaukti referendumą ir uh, šiuo klausimu. Mes, kaip žalieji, labai maloniai priimtume Islandus į mūsų šeimą, Europos Sąjungą, bet e, neaišku, ar jie to nori. Jeigu Islandija bus priimta į ES, tai mes turėtume, turėsime pasižiūrėti kai kuriuos dalykus patys. Pavyzdžiui, Islandija vykdo labai tvarios žuvininkystės politiką. Ir nežinau, ar galima bus numatyti, kad mūsų milžiniški e, traliai ten e, pradėtų e, žvejoti. Mes turime gerbti principus susijusius su išskirtinė žuvininkystės zona. Islandijoje Islandija labai priklauso nuo to, tai jos žalies išgyvenimo klausimas. Mm. Taip pat e, Islandija turėtų pati kai ką padaryti iš savo pusės, pavyzdžiui, e, sustiprinti finansų sektoriaus priežiūrą. Nežinau, ar tai yra esminis klausimas stojant į ES, bet jie, Islandija turi susitvarkyti namuose. E, bet dar pasakysiu galiausiai, po to, kai jau išsakiau viską, kad Islandija labai šiltai pasveikintume ir dabar turime laukti, ką pasakys patys Islandai. Honorevole Madlener, prego. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan het heel kort houden. Ik... Eh, Ponas Madliner. Ačiū labai. Noriu pritarti Omen Reuten. Šį kartą aš jai pritariu. Manau, kad e, kolega Preda labai teigiamai suformulavo savo pranešimą tiek e, apie pajamas, tiek e, dėl referendumų. Aš nesakau, kad jie yra um, teisėti. Manau, kad e, reikia pirmiausia surenkti e, referendumą, tik tada gali šalis priimti sprendimą prisijungti prie ES. Ponas Taleris. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, kad Aš remiu dėrybą su Islandija, remsiu jas ir toliau. Noriu padėkoti kolegai už puikų pranešimą. Noriu padėkoti už šį pranešimą. Tačiau mane neramina štai kas. Dviejų kolegų iš Niderlandų e, pastaba e, ir rinkimų klausimas. Tačiau aš manau, kad e, dvi šaliai klausimai šiose dėrybose taip pat turi savo svorio. Todėl norėčiau pasiūlyti pranešėjui, kad tokiais atvejais reikėtų numatyti tam tikrą laikotarpį, iki kurio dvi valstybės turi išspręsti tam tikrus klausimus dvišalių pagrindų, pavyzdžiui, per 12 mėnesių, o priešingo atveju reikėtų kreiptis į tarptautinį arbitražo teismą. Nes gali būti taip, kad kai kurios kandidatės tiesiog tyčia bandys e, užvilkinti kai kurių klausimų sprendimą. Todėl kreipimasi į arbitražą reikėtų numatyti dar iki tol, kol tos diskusijos ar nesutarimai nėra tokie aštrus ir neįsprendžiami. Manau, kad narystės darybos e, turėtų prasidėti kuo greičiau. Tokiu būdu turėtume parodyti ES samoningumą, turėtume pabrėžti, kad dėrybos dėl narystės turėtų vykti sklandžiai ir kuo greičiau. Tik tokiu būdu mums pavyks išjudinti tą įstrigusį procesą. Galbūt komisija galėtų pradėti dėrybas dėl narystės kartu ir su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija. Ponas Preda. Mulțumesc uh, tuturor colegi. Um, cât privește întrebările doamnei Uman uh, Ruit. Ačiū labai visoms kolegiams ir visiems kolegoms pasisakiusiems šiuo klausimu. Na, o atsakydamas į klausimus, turiu pasakyti, kad e, tie klausimai buvo svarbus. Ar Islandija yra pasiruošusi, ar rekomenduojama jai um, pradėti dėrybas dėl narystės. Ir aišku, vieną, ką galiu pasakyti, tai tai, kad ne mes e, turime kalbėti už Islandijos vyriausybę, nes pagal 49 sutarties straipsnį Islandijos vyriausybė išreiškė savo pageidavimą tapti ES nare. Taigi, e, ši šalis tikrai turėtų sulaukti ir kandidatės statuso. Na, išgirdau tokių e, pastabų, kad mano pranešimas suformuluotas kiek per švelniai. Tačiau aš savo ruoštų tikiu, kad taryba birželio mėnesį vis dėlto priims atitinkamą sprendimą dėl narystės darybų nes tikrai nematau jokios priežasties, dėl kurios e, darybos galėtų būti vilkinamos. Noriu padėkoti ponui Tanokui e, už jo mintis, e, už tų santykių tarp Islandijos ir Niderlandų akcentavimą. Noriu padėkoti uh, ir už jūsų pastabas susijusias su uh, Islandijos žuvininkystės sektoriumi. Aišku, reikės dėrėtis, ieškant ilgalaikio sprendimo, gilinantis į Islandų praktiką. Noriu padėkoti ir kolegiai kalbėjusiai apie referendumą Islandijoje, aišku, um, referendumas turės būti surenktas e, po dėrybų, atvaršau, taip, po dėrybų, kai dėrybos e, dėl narystės baigsis, tuomet Islandų tauta turės tarti savo balsą ir turės priimti sprendimą, ar ji tikrai nori tapti ES nare. Dėl EFTOS. Turiu pasakyti, kad pranešimas jau buvo parengtas tuo met, kai praėjusią savaitę sulaukėme rašto. Aš aišku nenoriu pasakyti, kad tai nėra svarbus klausimas, tačiau mano pranešimas jau buvo parengtas. E, sureaguodamas į sargentinį mintis, turiu pasakyti, kad visiškai jam pritariu. Na, o dėl referendumo jau pasisakiau. Ponui Tanokui dar kartą norėčiau padėkoti už jo pastabas. Na, o dėl dvišalių dėrybų ir tam tikro laikotarpio, iki kada tos dėrybos turėtų įvykti, aš nežinau, ar reikia tokio termino. tie nesutarimai tarp Islandijos, Norvegijos ir Niderlandų nėra tokie neišsprendžiami. Manau, kad Islandija gali susitarti ir su Norvegija, ir su Junktinė karalystė, ir su Niderlandais. Nemanau, kad šie klausimai kažkaip neigiamai galėtų paveikti visas dėrybas. Ačiū labai. Tuomet šis darbo atvarkės e, klausimas yra baigiamas. Pereikime prie penktojo darbo atvarkės klausimo Europos bendrijos ir Pakistano susitarimo dėl readmisijos. Nikolė Kilnilsen, žalių frakcijos atstovė, rengė pranešimą ir dabar žodis suteikiamas jai. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Tai jau uh, trečiosios diskusijos šią temą. Dabar e, paraleliai tuo pačiu metu vyksta ir ES bei Pakistano vadovų susitikimas. Ponas Preda pateikė vienintelį pakeitimą, į kurį norėčiau greitai sureaguoti. Tiesą pasakius, kolegos pateikti argumentai manęs neįtikina. Čia sakoma, kad susitarimas neapima Europos e, Sąjungos kontrolės vaidmens, manęs tai neįtikina, jo labiau, kad vyko ir posėdis su Europos komisijos um, ekspertais. Ir buvo pasakyta, kad Na, kitaip tariant, mūsų niekas neinformavo apie galimus žmogaus teisų pažeidimo atvejus Pakistane. Taigi, ponia Preda, aš tokios informacijos kaip jūs neturite ir manau, kad turime būti nuoseklus, o paskutiniojo plenarinio posėdžio Strasbūrė metu e, daug kas e, pabrėžė, kad yra nepatenkinti tuo, kad Pakistanas negerbė žmogaus teisų ir tikrai plačiai diskutavome šią temą. Aš pritariu tam, kad tiek mirties bausmės naudojimas, tiek priverstiniai dingimai be žinios, Ženevos konvencijos neratifikavimas dėl pabėgėlių statuso. Tai yra tie klausimai, kurie tikrai yra svarbus. Ir turiu pasakyti, kad turime tobulinti readmisijos susitarimą. Turiu pasakyti, kad nebuvo atliktas joks 11 jau galiojančių readmisijos susitarimų vertinimas, o tai yra visiškai neleistina. Manau, kad šis readmisijos susitarimas turėtų būti tobulinamas, ypač nuostatos susijusios su kontrolės komiteto vaidmeniu, readmisijos susitarimo įsigaliojimu, kompetencijų pasidalinimo. Uh, Tai yra atviri klausimai. Afganistaniečių repatriacija taip pat atviras klausimas. Aš tikiuosi, kad ir atitinkami komisijos nariai galėtų taip pat prisidėti prie sustarimo teksto tobulinimo. Manau, kad mūsų parlamentas, prisiminkime, kad mūsų parlamentas e, paprieštaravo SWIFT susitarimo prieimimui. Tokie patys nuoseklus ar ambicingi turėtume būti ir dabar. Parlamentas dabar turi istorinę galimybę prisidėti prie redmisijos susitarimo rengimo, turime nepraleisti tos istorinės galimybės, turime pabrėžti, kad žmogaus e, teisų pažeidimo atvejai negali būti toleruojami. Mūsų parlamentas turi būti nuoseklus, turi prisimti visą galimą atsakomybę. Na, negalime tiesiog sakyti, na, Pakistane situacija nėra jau tokia bloga, kaip atrodo. Tai, kad dabar svarstamas e, redmisijos sustarimas su Pakistanu, o ne kita valstybė, mums ir suteikia tą istorinę galimybę. Ir mes turėtume atmesti šį susitarimą, todėl kad jis tikrai nėra toks, kokio norėtume. Jį dar reikia tobulinti. E Pirmiausia, kolega Prėda pasisakys. Ačiū, pirmininkė. Ankstesniuose komiteto posėdžiuose aš jau esu kalbėjęs, kodėl mano nuomonė parlamentas turėtų patvirtinti pateiktą dokumentą. Aš taip pat esu kartu su poniu Štrasa pateikęs pakeitimų mūsų pagrindimas atspindi EPP frakcijos poziciją. Manome, kad svarbu, jog būtų aiškus teisinis bendradarbiavimo pagrindas e, dėl readmisijos su Pakistanu. Svarbu, kad būtų tas aiškus teisinis pagrindas. Be to, jeigu mes reikalausime, kad komisija vertintų ankstesnius susitarimus prieš priimant naujus. Nemanau, kad tai būtų pagrysta. Komisija jau sutiko atlikti tokią analizę. Nemanau, kad reikėtų dar sykį primesti tokį, tokį įpareigojimą. O dabar perinant prie susitarimo esmės, jis mums leistų inkorporuoti uh, ir žmogaus teisų aspektus pagal 15 straipsnį, nors Ženevos konvencijos Pakistanas ir nėra ratifikavęs, valstybės narės turi laikyti žmogaus teisų standartų, tarptautinių standartų, ypač uh, principo numatyto toje konvencijoje. O dėl to, kad parlamentas nėra jungtinio komiteto stebinčio readmisiją narys, na, tas tekstas buvo parengtas prieš įsigaliojant Lisabono sutarčiai. Ir nors Parlamentas turi naujų įgaliojimų šioje srityje, bet tai nereiškia, kad bus atmestas šis susitarimas. Todėl raginu balsuoti už mano pakeitimus. Tokiu būdu mes netimsime nei iš Pakistano, nei iš ES bendradarbiavimo pagrindo. Tai yra pagrindinis tikslas, dėl kurio buvo dėrėtasi ilgą laiką. Aišku, mes pabandysime daugiau ko išsikovoti žmogaus teisų srityje, bet to negalėsime padaryti nebendradarbiaudami su ta šalimi. Ačiū. Aš um, turiu pasakyti, kad šis klausimas uh, buvo apsvarstytas ir kituose komitetuose ir uh, Galiu tik pritarti poniai Kiel Nielsen. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mes turėtume pasinaudoti tą istorinę galimybę, norėdami pabrėžti žmogaus teisų e, pagarbos svarbą, pabėgėlių klausimą Pakistane. Ypač Amnesty International ir kitos e, žmogaus teisų organizacijos labai aiškiai išreiškė savo poziciją, kritikuodamos galimą redmisijos susitarimo pasirašymą su Pakistanu. Taigi mes tikrai turime būti nuoseklus ir turėtume balsuoti prieš Danpredos pakeitimą ir turėtume visiškai pritarti pranešėjos pateiktam pranešimui. Di conclusione relatore. Pranešėjo išvados dabar. partnerystės ir bendradabiavimo susitarimas su Pakistanu galioja nuo 2004 metų. Ir dėl jo klausimų jokių tikrai nekyla. Jo dabartiniai klausimai tikrai neįtakos. Pakistanas bendradarbiauja su tarptautinė bendruomenė, kovodamas su terorizmu, tai žinoma. Mes čia nieko ne, nekvestionuojame. Reikia aiškiai pasakyti, kad egzistuoja gerai veikianti susitarimai. Ne apie tai šiandien šnekame. Aš manau, kad reikėtų patobulinti šį susitarimą. Tikiu ir pasitikiu komisiją ir manau dėrėtų jai suteikti progą e, už pasiekti geresnio susitarimo dėl žmogaus teisų. Jūs sakote, kad žmogaus teisės yra ginamos pagal tą susitarimą. Na, nevyriausybinės organizacijos yra kalbėjusios apie kontrolės ir priežiūros trūkumą. Taip pat pažiūrėkite į 2010 gegužės 7 ES pas, žmogaus teisų agentūros paskelbtą pranešimą. Ten sakoma, kad žmogaus teisų institucijos nėra pakankamai nepriklausomos ir negali nagrinėti atskirų skundų. Pagal tą pranešimą tik 10 nacionalinių agentūrų gali būti laikomos priimtinomis. Nacionalinės institucijos atsakingos už duomenų apsaugą valstybėse narėse neturi įgaliojimų vykdyti e, tyrimų. 11 valstybių narių joms neleidžiama vykdyti savo tiesioginių užduočių. Tokios yra išvados e, dėl ES piliečių. Tai aišku, turime pripažinti, kad yra tam tikrų nesklandumų, ypač dėl migrantų teisių. E, dabar deramasi dėl readmisijų ir kitų susitarimų, kurie turėtų aiškiai numatyti, kas yra atsakingas iš kiekvienos pusės už tai, kad būtų užtikrinta pagarba pagrindiniams asmenų teisėms. Tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Pasakysiu, kad dėl šio klausimo balsuosime šiandieną pusę penktos. Galbūt komisija norėtų pateikti mums kokiu nors idėjų. Pasirodo, ne. Tada viskas yra aišku. Tuomet visiems dėkuoju už bendrą darbą. Dabar darome pertrauką iki pusės dvyliktos. A chi? Prego allora, signor. Eh, Dr. Marius. Yes, uh, thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti, kad komisija e, laiko šį susitarimą labai e, svarbiu. Yra nemažai nelegalių migrantų, kurie atvyksta iš Pakistano po ilgų dėrybų. Mes gavome 2000 metais įgaliojimus dėrėtis dėl susitarimo. Mūsų nuomonė per dėrybas pasiekėme neblogų, subalansuotų rezultatų ir norėtume priminti uh, nariams, koks svarbus susitarimas regioninė prasme ES e, kovos su nelegale migracija e, iš trečių šalių kontekste. Susitarimo tikslas paskatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp e, atitinkamų valdžios institucijų dviejų šalių, kad redmisija būtų uh, sklandesnė ir e, taip pat reikia pasakyti, kad šiame susitarime nekalbama apie asmenų e, teisės, apie tai kalbama kituose dokumentuose. Šis klausimas yra gana jautrus ir manau, kad jūs sutiksite su manim, jei pasakysiu, kad reikia atsižvelgti į žmogaus teisų apsaugos aspektą, bet priminsiu, jog yra nemažai šalių, kurios kenčia nuo e, nelegalios migracijos iš Pakistano. E, Prekeiviai žmonėmis padeda pakistaniečiams patekti į tas šalis. Ir galbūt tokiu būdu tie žmonės, vežantis, pervežantis nelegalius migrantus, gaus e, tam tikrą signalą iš Europos parlamento. Mes e, parlamentą informuosime apie e, šį ir kitus susitarimus pagal sutartį ir labai prašyčiau jūsų pritarti šiam susitarimui, kadangi dėl jo dėrėjomės labai ilgai ir norėtume jį įgyvendinti. Labai ačiū. Dėkuoju.